išorės veiksniai, kliūdantis moterų verslumui. Suteiksiu žodį poniai Matera. Ačiū pirmininkė. Dabar pasiekiau paskutinį keleto mėnesių darbo etapą. Kalbame apie moterų verslumą. Tai yra labai aktuali tema Europoje, kuriai labai sunkiai sekasi atsigauti po vienos didžiausių finansų ir ekonomikos krizių istorijoje. Noriu padėkoti e, kolegoms, kurie prisidėjo prie šio darbo. Aš e, rengdama savo pranešimą iš pat pradžių siekiau įtraukti kaip galima daugiau frakcijų ir mes iš pat pradžių susitarėme dėl horizontalios pozicijos, be nesutarimų mums netgi neprireikė šešėlinių pranešėjų susitikimo. Taigi labai dėkoju kolegoms už tai, kad jūs e, pritarėte, jog moteris bus Europos atsigavimo varovo, varomoji jėga. Aš įvardijau ir išanalizavau išorės veiksnius, kurie sudaro kliūtis Europos moterų verslumui ir dėl, ko, dėl kurių moterų verslumas sudaro tik 30 procentų. Daugelį amžių vyko moterų emancipacija, moteris labai temptai kovojo kad užsitikrintų savo vienodas sąlygas, bet tai dar nėra iki galo pasiekta, nėra užtikrinta lygybė visur. Tarp pagrindinių nustatytų kliūčių, dėl kurių teko renkti šį pranešimą, galime išvelgti socialinių, ekonominių, psichologinių priežasčių. Labai dažnai moteris patiria arhaiškus stereotipus, jos yra nustumiamos į antrailį vaidmenį, negali prasiveršti į tas pozicijas, kuriuose priimami sprendimai. Jos turi prižiūrėti, rūpintis šeima, vaikais, senais žmonėmis ir atrodo, kad motinystė yra kliūtis, o ne jų gyvenimo viršūnė. Nepaisant direktyvų draudžiančių diskriminuoti lyties pagrindų, Kai kalbame apie prieigą prie paslaugų ir vienodų sąlygų taikymą, moteris dažniausiai tampa diskriminacijos aukomis, nukenčia nuo diskriminacijos. Pavyzdžiui, tada, kai nori gauti paskolas. Todėl labai svarbu e, šviesti žmonės, jaunimą apie verslumą, apie verslo vystimą ir riziką. E, pranešime yra išskiriamos keturios kelios pagrindinės temos. Pagrindinis klausimas - profesinio ir šeiminio gyvenimo gerinimas ir tinkamos pusiausviros sukūrimas. Tai buvo vienas didžiausių proveržių Europoje. Ir aš manau, kad reikėtų numatyti jog iš Europos fondų būtų numatomas finansavimas vaikų priežiūros ir kitokios globos e, pas, e, inve, iš tų fondų būtų numatomos investicijos į vaikų priežiūros ir kitokios globos paslaugas. Manau, kad reikėt, taip pat reikėtų sukurti ir Europinę moterų verslininkų platformą. Dar viena kliūtis, kurią įvardijau e, trečiame pranešimo skyriuje, yra galimybė gauti paskolas. Labai svarbu užtikrinti, kad e, būtų užtikrinama lyčių lygybė. Labai svarbu užtikrinti lyčių lygybę, teikiant paslaugas. Ir bankai, ir moteriams, ir vyrams turi teikti, taikyti vienodas sąlygas, neturi teikti pirmenybės vyrams. Verslumo kultūra turėtų būti dėgiama jaunimui, jaunoms moterims, kad moteris nuo ankstyvų dienų pradėtų galvoti apie karjerą finansų pasaulyje. Moteris turėtų siekti dirbti ne tik socialinėme sektoriuje jos, joms turi būti suteikta prieiga prie technologijų ir e, žaliosios ekonomikos. Pirmininkė, dar liko šiek tiek laiko, bet jo nedaug. Taigi tiesiog norėčiau paprašyti visų balsuoti už šį pranešimą rytoj už įtraukesnį Europą ir taip pat norėčiau priminti, ką sakė ponė Falečiai, yra labai įdomu būti moterimi, yra iššūkis būti moterimi ir dėl to tikrai niekada nenobodžiausime. Ačiū poniai Matera, dabar ponė Gant Pelts. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, noriu pasveikinti ponę Materą, parengus puikų pranešimą. Klausimas labai svarbus ir aš labai daug reikšmės teikiu tam, kad reikia padėti moteriams tapti verslininkėms, nes tai reiškia didelį potencialą ekonomikos augimui. Tai taip pat svarbu ir moterų savirilizacijai, kurios turi siekti moteris. Turime teikti paskatas moterims, turime jas remti, turime padėti joms e, kurti savo kaip verslininkių karjerą. Deja, šioje srityje tebėra kliūčių, jas labai gerai išryškino pranešimas. Viena iš svarbiausių kliūčių, kurią reikėtų įveikti, yra galimybė gauti finansavimą. Turime suteikti moteriams galimybių prieiti prie finansų. Taip pat reikėtų, aš pritariu ir tinklų mesgimui, tai yra puikiai mintis, manau, kad reikėtų pasinaudoti šią priemonę. Toliau e, socialinės įmonės, žinoma, jos yra svarbios ekonomikai, tačiau tai nėra vienintelė priemonė moterų verslumui skatinti, tai nėra vienintelė galimybė moterims. Aš apie tai buvau kaip parlamento narė. Manau, kad pranešimas yra geras ir aš už jį balsuosiu. Aš rytoj jį paremsiu balsuodama. Mulțumesc, domnule președinte abordarea problematicii egalității de gen nu presupune doar eforturi pentru promovarea. ačiū pirmininke mm, reikėtų galvoti ne tik apie lygybę, bet ir apie ypatingas priemonės valstybių narių įvairius veiksmus, kuriais moteriams būtų teikiama e, parama ir rekomendacijos, kaip tapti verslininkėms. Taip pat turi būti užtikrinta lengvesnė prieiga prie finansavimo. Turi būti šalinamos ir kitos kliūtis, kurių kyla naujai įsisteigusioms įmonėms. Valstybės narės turi sistemingai peržiūrėti savo priemonės ir politiką susijusią su verslumu. Švietimo ir mokymo programos turėtų didinti E, informuotumą apie verslumą, turi būti užtikrinamos e, vyrų ir moterų lyčių lygios galimybės e, ir galimybė daryti karjerą abiems lytims. Ačiū. Ačiū dabar, ponia Tomašė. Poduzetništvo i poduzetnički mentalitet moramo potikti. Verslumas ir verslininkiška dvasia turi būti uh, ugdoma per švietimą visais amžiaus tarpsniais ir tarp abiejų lyčių. Tai yra vienintelis būdas, kaip Europos ekonomika galėtų aukti ir liktų e, lyderiaujanti. Verslumas yra plačiai paplitęs ir tarp moterų, ir tarp vyrų. Tai yra didelis potencialas. Tačiau aš negaliu pritarti rekomendacijoms skirtoms institucijoms, kad Aš galiu pritarti toms, e, e, tom, aš, aš negaliu pritarti toms rekomendacijoms, e, kuria, kuriamis siūloma nustatyti lygių galimybių pusiausvyrą ir šeimoje, nes šeima yra tikrai ne institucijų reikalas ir ne politikų reikalas. Politikai neturi peržengti ribos šioje srityje. Bilbao. Pone Bilbao. Dėkoju, pirmininkė. Noriu padėkoti poniai Matera už nuveiktą darbą. Ir turiu pasakyti, kad e, verslumas, e, savarankiškas darbas, e, ne, tai yra sektoras, sektorius, kuris pasižymi kokybę. E, kuris paremtas neligybė, nes e, moteris šiame sektoriuje turi mažiau galimybių, mažiau e, apmokamos ir be to joms sunkiau yra suderinti šeimos ir darbo gyvenimą. Ir dėl to joms yra labai sunku išlaisinti savo potencialą. Ir kartais tas potencialas yra išvaistomas. Todėl mums reikia E, priimti sprendimus, pagal kuriuos galėtume geriau diagnozuoti situaciją. Mums reikia geresnės politikos, geresnio finansavimo, turime spręsti pagrindinės problemas ir e, pirmiausia, mes turėtume e, galvoti apie tai, kad neligybė yra kai kas, kas iš tiesų neigiamai veikia tik moteris. Tačiau mes visi, ne tik moteris, pralaimime šiame žaidime ir turėtume to nepamiršti ir veikti atitinkamai. Ponas Viegos. Dėl neoliberalių politikų mes e, pamatėme, kad būtent e, moteris labiausiai paveikiamos skurdo ir neligybės, ne tik vyrai. Jeigu mes galėtume su to kovoti, mes negalėtume e, tik tais vadovautis moterų verslumo panacėja. Mes stengiamės šią lygą išgydyti tai žmonėmis, kurie ją sukėlė. Mums reikia kokybiškų, stabilių darbo vietų, gerai apmokamų. Neturėtume skatinti um, mažų garantijų darbo vietų, kurios uh, tik uh, baigėsi didesnė neligybė ir uh, pažemina moterų verslumą. Mes turėtume užtikrinti visišką pilietiškumą. Mums reikia darbo stabilumo, jokio diskriminavimo tarp lyčių, da, tinkamų darbo vietų švietimo sveikatos rytise. Deja, dabartinė Europos politika nepasižymi šiomis tendencijomis. Ačiū. Tik norėjau Jums pranešti, kad dabar padvigubėjo, dar, padvigubinome darbuotojų kalbėtojų skaičių ir dabar pasitenkime užtikrinti, kad šioje diskusijoje galėtų pasisakyti kiekvienos politinės frakcijos atstovas. Ir visiems negalėsiu suteikti žodžio, taigi labai atsiprašau dėl to, bet noriu užtikrinti, kad visos žodžio paprašysios frakcijos turėtų galimybę pasisakyti. Ačiū. Ponas komisarė, dėkoju pirmininkė. Ir aš norėčiau pradėti po, padėkoti poniai Matera už nuveiktą darbą rengiant šitą pranešimą. Kaip girdėjome ir kaip žinome, būtent smulkus ir vidutinis verslas yra darbo vietų kūrimo variklis. Ir tam, kad atidengtų, at, išlaisvintume savo ekonomikos visišką potencialą, turime išlaisvinti kūrybiškumą ir mūsų visos darbo jėgos verslininkišką potencialą tiek vyrų, tiek moterų. Mes žinome, kad verslumas nėra toks populiarus tarp moterų. 63 procentai moterų sako, kad jos niekada, jiems niekada nekilo mintis e, pradėti savo verslą, palyginus su 52 procentais tarp moterų. Ir žinome, kad pagrindinė kliūtis yra stereotipai, e, pasitikėjimo nebuvimas ir taip pat sunkumai gauti e, kreditus. Todėl labai svarbus yra švietimas. Ir todėl yra protinga valstybėms narėms e, įvesti verslininkiškumo ūkdymą visuose švietimo lygmenyse. Tyrimai rodo, kad moterų, moteris skiriasi ne tik motivacija, kuri e, įveda jas į verslą, bet e, ir jų va, įmonių valdymo būdas yra kitoks. E, moterys labiau apskaičiuoja verslo riziką ir be abejo toks ekonominis e, elgesys e, leidžia įmoniai tapti tvaresniai ir mažiau rizikuoti nesėkmę. Ir Visgi moteris susiduria su problemomis gaudamos reikiamus kreditus. Vienas būdas būtų konkrečios e, programos, kurios padeda mums e, suprasti moterų verslumą. Taip pat labai svarbus yra vaidmens, e, vaidmenų panaudojamas. Tai yra reikia mentorių, reikia paramos. Siekiant įvesti moteris į verslumo pasaulį, komisija jau ėmėsi tam tikrų žingsnių. Tai yra moterų verslumo ambasadorių tinklas ir taip pat mentorių tinklo sukūrimas. Tačiau norėtume nuveikti daugiau. Taigi šiais metais mes paleidome internetinę E, platformą visų amžiaus, viso, visoms amžiaus grupėms, moterims, e, kurios nori pasinaudoti verslo tinklo galimybėmis. Tai turi būti vieno langelio principas moteriams verslininkėms ir tai padės joms susisiekti su kitomis organizacijomis ir padės joms įeiti į reikiamus tinklus ir rasti informaciją apie finansavimą. E, parlamentas pradėjo bandomąjį projektą ir dėl to mes taip pat norime padidinti prieigą prie alternatyvių finansavimo šaltinių ir norime sukurti moterų verslo angel, angelų tinklą. Taip pat socialinę verslumą mes skatiname ir komisija e, dirba su suinteresuotomis pusėmis, norėdama pagerinti e, socialinio verslumo situaciją Europoje. Galiausiai mes visi žinome, kad e, siekdami paremti moteris verslininkės, mes turime sukurti aplinką, kurioje bus galima išnaudoti visą jų potencialą. Todėl mes dirbame kartu su valstybėmis narėmis, norint užtikrinti, kad tokie klausimai kaip vaikų priežiūra ar senelių priežiūra būtų išspręsti. E, galiu užtikrinti, kad komisija toliau sunkiai dirbs, siekiant paskatinti ir paremti moterų verslumą ir kad šitas parlamento pranešimas e, padės mums kaip gairės šioje nelengvoje užduotyje. Ačiū. Dėkoju, komisarė. Toliau pereisime prie po.